Good morning. We begin our. Labas rytas, aš norėčiau pradėti mūsų posėdį ir pirmiausia turime patvirtinti darbo tvarkės projektą. Jei niekas nenori pasiūlyti jokių pakeitimų, tuomet laikysime, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Antras darbo tvarkės punktas tai yra ankstesnių mūsų posėdžių protokolų tvirtinimo kalbame apie e, gegužės 30 ir birželio 8 e, posėdžių protokolus. Jei nėra pastabų, tuomet jie yra patvirtinti. Trečiasis punktas - pirmininkės pranešimai. Portugalijos e, valstybės sekretorė atsakinga už pilietybės ir lygybės klausimą, klausimus Pone Katarina Marčelino turėjo pas mus atvykti šiandien, tačiau mūsų sekretariatui buvo pranešta, kad dėja ji negalėjo, negalės atvykti ir mes susitarsim dėl kito susitikimo kitą šiek tiek vėliau. Toliau. Pagal Birželio 26-28 dienos rašytinę procedūrą koordinatoriai nusprendė renkti pranešimą savo iniciatyvą dėl uh, neįgaliųjų moterų padėties ir paskirti jį EPP frakcijų už, už du taškus. Toliau ketinama taip pat parengti e, pranešimą savo iniciatyvą dėl Europos Sąjungos strategijos e, kovoje su um, moterų vėžių ir skirti jį FDT frakcijų už du klausimus. Toliau taip pat ketiname parengti rekomendaciją tarybai dėl Europos Sąjungos prioritetų rengiantis. Uh, uh, Jungtinių tautų 62 moterų padėties, kon, antrai moterų padėties komisijos sesijai. Taip pat atidėsime misiją į Švediją, jį turėtų įvykti kitais metais ir mes taip pat Mes taip pat atidėsime posėdį, kuris turėjo įvykti rūpjūčio 31 dieną. Ir šiandien, ir šiandien balsuosime dėl biudžeto pakeitimų. Ir taip pat įgaliosime mūsų pranešėją atitinkamai pakoreguoti tarybos poziciją. Toliau. Jevgenija Osinovski, Estijos Respublikos sveikatos ir darbo ministras, šiandien pristatys mums Estijos pirmininkavimo prioritetus. Pone ministrė, malonu Jūs matyti čia mūsų posėdėje ir iš karto ir norėčiau steigti Jums žodį. Labai dėkoju, ponė pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti Jūsų posėdėje ir aptarti su Jumis svarbias temas, už kurias aš esu atsakingas, eidamas ministro pareigas. Nors tai, to ir nematyti gal iš mano pareigų pavadinimo, vis tiek aš lyčių lygybės klausimai yra svarbus mano darbo prioritetas. Ir pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl lyčių lygybė yra svarbi. Aš manau, kad lyčių lygybė uh, yra nežmogiška, kvaila ir pavojinga. Nežmogiška pirmiausia dėl to, kad bet kokia neligybė yra visuomet susijusi su diskriminacija ir todėl pati savame yra neteisinga, nes mes turime su kiekvienu elgti, suvokdami, kad jis ar jį yra pirmiausia žmogus. Be to, ne, e, kai nevienodai elgiamės su vyrais ir moterimis, e, mes Tai yra kvaila, todėl kad mes neišnaudojame kiekvieno žmogaus potencialo. Mes žinome, kad moteris susiduria su e, pernelik didelė našta priež, e, priežiūros srityje, su vertikalia horizontalia segregacija darbo rinkoje, jos dažnai nėra savara, ekonomiškai e, savarankiškos ir nedalyvauja galios struktūrose. Bet to neligybė yra ir pavojinga, todėl kad moteris ir mažumos dažnai susiduria su smurtu visame pasaulyje. Ir dėja reikia pasakyti, kad pavojingiausia vieta moteriai dažnai yra jos pačios namai. Bet dėl šių priežasčių ir kaip ir pasakė Australijos e, diskriminacijos dėl lyties e, komisarė ponė Liz Broderick, lyčių lygybė yra tas klausimas, kurį dar turėsime spręsti 21-ame amžiuje. Ir todėl lyčių lygybės įtvirtinimas yra vienas iš pagrindinių valstybių narių ES prioritetų. Lyčių lygybė nėra susijusi vien su moralė ir nėra vien pagrindinis mūsų demokratijos uh, principas, bet tai e, to reikalauja ir pragmatinis požiūris, nes e, e, kai moteris ir, vyr, ir mergaitės turės tokias pateisės orumą ir galimybės kaip ir vyrai, mes galėsime paskatinti politinę ir ekonominę pažangą. Aš džiaugiuosi, kad ES nuo pat pradžios kalba apie lyčių lygybę. Ir Pavyzdžiui, kai nori, kokia nors šalis nori prisijungti prie Europos Sąjungos, ji turi atitikti lyčių lygybės e, reikalavimus. Ir taip pat apie e, šios klausimus kalbama, kai vyksta darybos su e, trečiomis šalimis. Mes džiaugiamės, kad šioje srityje padaryta yra didelė pažanga, bet nepamirškime, kad pasaulyje yra nemažai vietų, kur iš tikrųjų kur padaryta dar daugiau nei pas mus. Ir aš tikiuosi, kad per kitus šešis mėnesius Estija galės prisidėti prie ES iniciatyvų šioje srityje. Pirmiausia, ES turi de, žengti dar vieną žingsnį į priekį, rengdama priemonės, siek, kurios užtikrintų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir sudarytų vienodas galimybės kiekvienam mūsų darbo rinkoje. Be to, reikėtų taip pat e, parengti priemonės, kurios padėtų vyrams ir moteriams dalintis priežiūros e, e, atsakomybę. Uh, uh, nes tai taip pat leis moteriams geriau dalyvauti darbo rinkoje. Ir savo pirmininkavimo metu mes daug dėmesio skirsime ambicingai direktyvai dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausviros. Be to konkrečios priemonės dėl profesinio asmeninio gyvenimo pusiausviros mes aptarsime neformaliame užimtumo socialinių reikalų šeimos ir lyčių lygybės ministrų susitikime, kuris įvyks jau kitą savaitę Talinė. Ir mes šiame neformaliame susitikime kalbėsime apie profesinio asmeninio gyvenimo pusiausvirą atsižvelgiant į tai, kad keičiasi šeimos savoka ir atsiranda naujos darbo ir užimtumo formos. Tai, kad Estijoje yra vis dar labai skiriasi moterų ir vyrų atlyginimai, privertė mus susimastyti dėl vyrų ir moterų segregacijos darbo rinkoje ir švietimo sistemoje. Gyvendiname Beidžino veiksmų platformą. Mes norėtume patvirtinti tarybos konkliu, išvadas dėl segregacijos švietimo, mokymo ir da, srityje ir darbo rinkoje. Šie, ta, šios išvados bus pagrystos e, e, Europos lyčių lygybės instituto išvadomis. Mes norime išnagrinėti, kodėlgi švietimo mokymo ir e, srityje ir darbo rinkoje vis dar tebe egzistuoja lyčių neligybės ir kodėl vis dar atlyginimai skiriasi. Be to, da, mes žinome, kad lyčių lygybės institutas ketina parenk, paskelbti da, spalio 11 dieną Briuselėje trečiąją ataskaitą dėl lyčių lygybės e, indekso. Ir mes ketiname kartu su šiuo renginiu surenkti ir konferenciją, kurioje susitiks daugiau nei 300 e, sprendių, e, subjektų, kurie priima sprendimus ir kartu su jais galima bus aptarti ta, ta, šio indekso rezultatus. Taip pat, kai kalbame apie moterų dalyvavimą e, galios struktūroje ir ekonominį moterų savarankiškumą, labai svarbu įveikti vertikalios segregacijos e, problemą. Todėl reikia skatinti moteris aktyviau dirbti privačiame sektorėje, mokslininkų pasaulyje, technologijų pasaulyje, e, politikoje. Komisija pasiūlė direktyvos projektą dėl lyčių lygybės įmonių valdybose ir paaiškėjo, kad dar daug kam iš valstybių narių atrodo, kad šis klausimas yra susijęs susijęs su subsidiarumo klausimu. Tačiau, kad ir kokios būtų skirtingos valstybių narių pozicijos, mes pasistengsime padaryti viską, kad galima būtų žengti į priekį. 2017 metai Europos komisijos yra paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais. Ir mes esame įsitikinę, kad labai dažnai manoma, kad smurtas prieš moteris yra toks privatus klausimas ir todėl jis dažnai yra ignoruojamas. Mes manome, kad tai yra nusikaltimas ir todėl turi būti, už jį turi būti baudžiama. Lyčių lygybė yra labai svarbi vertybė ir ji turi galioti visur. Ta, ta, E, nesvarbu, ar kalbėtume apie teisę ar kasdienį mūsų gyvenimą. Ir šiame kontekste aš džiaugiuosi, kad galiu paskelbti Jums, kad Estija ratifikavo Stambulo konvenciją ir mes tikimės, kad visos šios konvencijos ratifikavimo procesas bus baigtas rugsėjo mėnesį. Europos Sąjunga taip pat ketina prisijungti prie Stambulo konvencijos ir aš manau, kad tai nusius labai aišku signalą. Pirmininkaujant Maltai buvo priimtas sprendimas pasirašyti šią konvenciją, buvo pasirašyta 2017 m. birželio 13 d. Ir mes norėtume pasinaudoti įgytą, įgytų pagreičių. Mes žinome, kad komisijos pasiūlyto paketo antroji dalis yra susijusi su šios konvencijos pasirašymų ir mes pradėsime kalbėti apie vidaus taisyklės, kurios turėtų būti tvirtintos Elgesio kodekso pavydalu. Taip pat galvosime apie taip, kaip ES ir valstybės narės galėtų geriau gyvendinti šią konvenciją. Bet to per, kaip jau yra įprasta, mes pasirašysime bendrąją pirmininkavusios, pirmininkaujančios, pirmininkausiančios valstybių delegaciją dėl lyčių lygybės su Bulgarija ir Austrija kuriame priešime savo prioritetus šioje srityje per kitus 18 mėnesių. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, tai yra 8-asis Europos Sąjungos tai įvairovės hartijos metinės forumas, kuris įvyks Talinė lapkričio 6 ir 7 dieną. Jis yra skirtas tam, kad galima būtų skatinti lyčių lygybę įvairiose organizacijose. Europa daug ką padarė lyčių lygybės srityje, bet dar daug ką reikėtų padaryti. Ir e, lyčių lygybė. De, nėra tas žaidimas, kuriame kažkas laimi, kažkas pralaimi. Lyčių lygybė yra naudinga visiems. Lyčių lygybė tai nėra da, lyčių ko, da, kova. Tai yra a, kova už visų lygybę. Ir nepaisant to, kad gal mes žengėme į priekį ne, neįtin greitai, vis tik žengėme į priekį ir aš a, esu nusiteikęs optimistiškai. Mes darysime viską, kad Europa būtų kuo arčiau mūsų piliečių ir kad mūsų visuomenėje kiekvienas žmogus būtų vertingas. Dėkojame, dėkojame už tai, kad jūs pristatėte Estijos pirmininkavimo prioritetus moterių teisų ir lyčių lygybės srityje. O dabar aš norėčiau suteikti galimybę mūsų nariams užduoti klausimus ir pirmiausia, žodį suteiksime koordinatoriams. Pone Kozlovska Rajevska, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti ministrui už e, tokį optimistišką pasisakymą, pristatant e, Estijos pirmininkavimo planus. Na, o ko gero labai paskatinantis tai yra signalas, nes situacija nėra labai e, padrasinanti. Ir e, štai dabar sutartyse ir e, oficialiuose dokumentuose daug kalbama apie lyčių lygybę, tačiau realiai situacija nėra tokia gera. Ir labai gerai yra e, mąstyti šią kryptimį. Aš norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Labai svarbu yra tai, ką jūs sakėte apie e, ryšį tarp lygybės ir ekonomikos, nes labai dažnai apie lygybę kalbama teisiniais terminais, dažnai pasitelkiami tokie teisingumo argumentai. E, taip, skirtingi atlyginimai yra paprasčiausiai e, neteisingi ir labai daug žmonių e, tokią neteisybę kenčia. E, Tačiau tokie argumentai nėra vieninteliai. Dar yra ir argumentų ekonominių. Nes, pavyzdžiui, ekonominė prasme visiškai neracionali yra ta lygybė, todėl kad yra švaistomi talentai ta neligybė yra neracionali, nes taip yra švaistomi talentai. Taigi reikėtų naudotis visomis įmanomomis priemonėmis tam, kad e, lygybės pasiektume. Na ir e, atostogų direktyva, kiek žinau, bus viena iš e, Estijos pirmininkavimo prioritetų, nepaisant to, kad čia daug kontroversiškų aspektų yra pavyzdžiui, susijusių su subsidiarumo principo taikymu. Aš tikiuosi, kad diskusijų metu bus aptariamas ir teisinio pagrindo klausimas. Manau, kad diskusijos dalyviai neturėtų pamiršti, kad reikia laikytis ES kompetencijos sričio, srities, sričių tiksliau. 2000, 2010 metų direktyvoje buvo numatyta kaip ir išorės susitarimai. Na, o dabar naujajame pasiūlyme e, siūlomi yra lankstus darbo susitarimai, tai yra susitarimai dėl atostogų. Ir labai džiaugiuosi, kad tai yra vienas iš jūsų prioritetų. Na ir lygiai taip pat e, norėčiau paminėti Stambulo konvenciją. Stambulo konvenciją pasirašė ES, tačiau tik tai e, ribota taikymo sritimi, nes dabar tai yra apribota vien tik tai ES kompetencijos sritimis. Aš norėčiau paklausti, ar yra ketinama e, pasirašyti tolesnių susitarimų su valstybėmis narėmis tam, kad e, būtų plačiau taikoma ši konvencija todėl kad dabar siūloma taikymos rytis yra gana ribota. Yra apsiribojama tik tai tam tikrais teisiniais klausimais, e, priekybė žmonėmis, prieglopšio klausimais. Taigi labai siaurai yra pribota taikymo sritis. Taip pat labai džiaugiuosi, kad spalio 3 ir lapkričio 6 bus rengiamos konferencijos Mes e, žavimės jūsų tokiu labai e, sisteminiu ir nusekliu požiūriu į e, kiekvieną iš nagrinėjimų klausimų. Be to, jūs nepaminėjote e, ir. kaip meninimo e, srities, kuri yra e, visur aktuali ir svarbi. Ačiū dabar žodis kolegiai Račiai Garis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui e, atvykusiam pasisakyti šiame komitete, kur mes bandome dirbti su iniciatyvomis dėl lyčių lygybės. Mes kovojame už teisingesnę ir lygesnę visuomenę. Galiu tik tai pritarti ministro išdėstytiems bendriesiams principams. Mes turime įtraukti visas ES institucijas siekdami savo tikslų. Svarbu yra suprasti, kad dabar nuo tokių nekonkrečių e, kalbų reikia pereiti prie realių darbų. Ir manau, kad labai svarbu yra jų šioje srityje paremti ir mes tikrai sveikiname iniciatyvas e, lyčių lygybės srityje. Deja, šioje srityje daug yra žadama ir daug deklaracijų, pareiškimų yra daroma, tačiau e, E, realių darbų daug mažiau. Na dabar kas dėl Stambulo konvencijos, ji buvo ratifikuota, tai mes norėtume tuo pasidžiaugti. Tačiau dar kai kuriuos klausimus reikės išspręsti ir rugsėjo mėnesį. Ir turėsime pasižiūrėti, koksgi bus konkretus poveikis ratifikavimo šios konvencijos. Mes turime užtikrinti, kad tie įsipareigojimai taps realiais darbais. Šiame parlamente yra rengiamas pranešimas, kuriame e, bus mūsų pozicija išsakyta dėl Stambulo konvencijos. Taigi mes tik tai norime būti tikri, kad ES įsipareigojimai e, kovoje su neligybė e, bus atspindėti praktiškai Klausiausi kolegės iš EPP. Ir berots ausinėse girdėjau atostogas. Ir um, ko gero, atostogos yra ta sritis, kai uh, vyrai ir moteris, tėvai gali pasidalinti uh, vaikų auklėjimo užduotis. Be to dar yra toks dalykas kaip uh, Be to dar yra ir kitų tėvystės pareigų pasidalymo sprendimų. Mes manome, kad darbas su šiuo dokumentu yra didelis žingsnis į priekį ir tikiuosi, kad taryboje pavyks susidėrėti šioje srityje nes dabar bent jau iki šiol šioje srityje yra e, nutikę taip, kad dėl moterų reikalų taryboje nepavykę yra susitarti, štai pavyzdžiui, dėl moterų dalyvavimo Europos darbų taryboje. Taigi, ko gero, svarbiausia yra visiems susitarti dėl bendros pozicijos ir svarbiausia, kad dokumentai neužstriktų taryboje. Taip yra iškeliami klausimai, nagrinėjami jie, tačiau progreso nematyti. Taigi dabar norėčiau paprašyti pirmininkaujančios valstybės e, dėti daugiau pastangų ir galbūt e, didinti susidomėjimą šiais klausimais e, taryboje. Aš esu tikra, kad e, jūs tikrai dirbsite ir toliau šiais klausimais. Na ir dar kartą norėčiau padėkoti Jums e, atvykus į mūsų posėdį ir norėčiau palinkėti visokiojopos sėkmės, nes e, nuo Jūsų sėkmės priklausys vyrų ir moterų situacija, kurie tiki lygybę. Labai dėkoju, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums. Savo vardu aš atstovauju liberalų frakcijai. Pone ministrė, dėkoju Jums, dėkoju Jums už Jūsų taip pat pasisakymą. Ir iš esmės aš pritariu tam, ką sakė kolegė iš socialdemokratų frakcijos. E, iš tikrųjų, da, Jūs kalbėjote apie tai, kad da, kartais patirėte tam tikrą neviltį kovoje už moterų teisės ir mes visiškai jums pritarėme. Dėkojame jums už tai, kad jūs pranešti mums apie tai, kad Estija ratifikavo Stambulo konvenciją. Tai yra tikrai gera žinia. Toliau, moterų įtraukimas į skaitmininę darbo tvarkę. Apie tai kalbėjo kolegė iš PP e frakcijos. Aš norėčiau jūsų paklausti, kadangi Estija pirmauja pasaulyje skaitminiais darbotvarkės srityje ir žinau, kad skaitminiai klausimai yra prioritetiniai jūsų pirmininkavimo programoje. Aš norėčiau jūsų paklausti apie geriausios praktikos pavyzdžius ir gal jūs galėtumėte pasiūlyti kokį nors rekomendacijų apie tai, kaip galima būtų traukti moteris į šios skaitminės darbotvarkės įgyvendinimą. Ir dar vienas dalykas, jūs taip pat minėjote moteris įmonių valdybose ir e, jūs liktai ketinate palaukti dar, e, da, e, kol situacija paaiškės. Bet aš galiu jums pasakyti, kad jeigu mes sėdėtume ir lauktume, kol kas nors pasikeis lyčių lygybės srityje, tuomet iš tikrųjų nieko nepasiektume. Aš norėčiau jūs paraginti vis dėlto pasistengti, pasistumėti šioje srityje ir gal pasiūlyti naujų iniciatyvų. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau, ponia Valina. Thank you. Gracias, buenos días. En primer lugar, efectivamente, agradecer la presencia del ministro que haya acudido a esta comisión a explicar cuáles van a ser sus. Norėčiau padėkoti ministrui, kad atvyko, papasakojo apie savo prioritetus šioje srityje. E, jūs kaip galite įsivaizduoti, kad e, padėtis lygybės įtie Europos Sąjungoje nėra labai patenkinama ir dabar uh, E, Europos Sąjunga pagal instituto duomenis 50,9 e, įvertinta iš 100 balų. E, nedaug laiko lieka iki 20 metų. Iš tiesų jūs sakėte, kad be efektyvių priemonių skatinant, nevygį, skatinant lygybę E, nebus e, nieko gero, nes reikia ne vien tik tai žodžių, bet ir darbų. Ir šiais metais buvo labai daug padaryta, kuriant strategiją. Dabar e, labai nemažai moterų teisės, sakykime, taip sugėdo, moterų teisės padėtis taip pat ir mūsų šalyje ir dabar tam, kad pakviestume, e, pakeistume šią padėtį, reikia 70 metų. 40 metų, kad pasidalintumėm mm, e, šeimininės užduotis. 30 metų kad būtų lygios teisės tarp vyrų e, ir moterų ir 20 metų, kad būtų politika lygybės. Kaip matote, viskas vyksta labai lietai, per daug lietai. Be to jūs esate sveikatos ir darbo ministras jūsų šalyje ir man labai patiktų užduoti jums klausimą. E, ką veiksite savo pirmininkavimo metu, kad tas atotrukis tarp vyrų ir moterų e, sumažėtų darbo srityje, o taip pat e, kuriant direktyvą dėl šeimininio ir asmeninio gyvenimo suderinimas, e, šeimininio ir, ir tai yra asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimo. Dabar šiais metais yra nuspręsta šios metus paskelbti kovos su e, smurtu prieš moteris metais. E, ta problema paliečia visas šalis, taip pat ir Ispaniją jau dabar. E, buvo šiais metais 34 moterys šiais metais nužudytos, e, nors e, šiaip e, pagal neoficialius skaičius tai būtų 59, kitaip tariant, viena nužudyta moteris kas penkios dienos. Taigi aš manau, kad neligybė yra viena iš priežasčių, gal net priež, pagrindinė priežastis to smurto. Uh, E, labai sumažėjo moterų organizacijų finansavimas, e, kurios kovoja su smurtu. E, Estijos organizacijos mums, lobistinės organizacijos mums perdavė tam tikrus duomenis, pagal kuriuos matome, kad dabar moterims negalima suteikti tinkamos pagalbos, e, sprendžiant įvairias problemas, norėtumėm, kad pakomentuotumėt šitą punktą. O dabar mūsų e, komitetas tikisi greičiau patvirtinti rezoliuciją dėl kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu namuose. Na, aš norėčiau paklausti, kokias konkrečias priemonės taikys jūsų uh, Um, pirmininkaujantį šalis, kad visos valstybės narės prisijungtų prie tokių principų ir kad kurtų efektyves pagalbos priemonės aukos, e, aukoms e, nukentėjusiems nuo smurto. Moterims ypatingai. Ačiū. Now, uh, Mr... Dėkuoju, toliau ponas Artasu. Uh, uh, minister, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė, dėkoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Visuomet malonu aptarti pirmininkaujančios šalies uh, prioritetus lyčių lygybės rytyje. Uh, aš norėčiau iš pradžių užsakyti tokią bendresnę pastabą. Daug kam iš šių komiteto narių atrodo, kad pastaruoju metu lyčių lygybės darbo tvarkė yra blokuojama jau kuris laikas. Ir na, tai mūsų visus neramina. Ir todėl aš norėčiau paraginti jūs pakeisti šią situaciją ir pakeisti pirmininkavusių, e, prieš jūs pirmininkavusių šalių e, tvirtintą tokią neigiamą dinamiką. Be tų klausimų, kuriuos jūs minėjote ir tų dalykų, apie kuriuos mes žinome, žinome, kad lyčių lygybė nėra iš tikrųjų dar ta, tikrai įtvirtinta Europoje, bet aš manau, kad yra trys sritis, kur jūs iš tikrųjų galėtumėt kai ką pakeisti per ateinantį pusmetį ir su Europos parlamento parama. Pirmiausia, ir jūs tai minėjote, tai profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra. Ir čia aš manau, svarbiausia yra pareikalauti, kad komisija vis dėlto elgtųsi ambicingiau, nes mums atrodo, kad dabartinis pasiūlymas nėra pakankamas. Taigi tas tekstas turėtų būti ambicingesnis, platesnio užmojo. Tai yra vienas iš svarbių klausimų. Antra. Direktyva dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. Ja blokuoja taryba. Be abejo, mes nesitime, kad jums pavyks e, spręsti tą blokavimo problemą. Tai yra nepaprastai sudėtingas dokumentas. Bet jei per e, jūsų pirmininkavimą bent jau galima būtų atnaujinti diskusijas ir pradėti kalbėti apie naują scenarijų, pagal kurį galima būtų iš naujo pradėti dėrybas, tai būtų labai gerai. Ir aš manau, kad tą jūs galėtumėt padaryti. Ir trečias, paskutinis dalykas, ir aš noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad tas klausimas yra paminėtas jūsų pirmininkavimo programų, tai yra Europos semestras. Aš matau, kad jūs norėtumėt savo pirmininkavimo metu gyvenant Europos semestrą daugiau dėmesio skirti lyties lyčių lygybės klausimams. Mes to seniai jau reikalaujame šiame komitete. Jei jūs padarytumėt pažangos šiuo klausimu, būtų tikrai labai gerai. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad padarykite viską, kad pakeistumėte dabartinę dinamiką, pagal kurią moterų klausimai nėra labai svarbus. Ir štai mes būtume tikrai jums labai dėkingi, jeigu jums pavyktų. Dėkoju. Dėkoju toliau Ana Hert. Tack så mycket. Och, eh... Tack ministern för ditt eh, anförande. Jag vill fortsätta på... Dėkoju. Norėčiau padėkoti ministrui už jo pasisakymą. Norėčiau šiek tiek sureaguoti į pono Urtasūną pasisakymą. Jūs esate 26 ministras, kurį matau čia kalbantį. Ir visi iki šiol kalbėję ministrai jau kalbėjo e, apie vyrų ir moterų lygybę. Aš jau 13 metų čia dirbu, tačiau matau, kad e, progreso mažai arba jis nėra pernelyg e, tinkamo tempo. Pernelyg lėtas jis yra. Ir man tai kelia susiarzinimą. ne tik susierzino, bet ir supykusi netgi esu. Juk mes nuo Lisabonos sutarties turime tiek naujų kompetencijos ryčių, taigi reikėtų galbūt pagaliau imtis nagrinėti visus klausimus iš vyrų moterų lygybės perspektyvos. Iki šiol bent jau tai nebuvo padaryta. Labai gaila. Nes e, mes, pavyzdžiui, moteris, manome, kad labai lietai šie procesai vyksta. Štai pavyzdžiui, Švedijoje turime moterų vyriausybę ir Nepaisant to, yra paskaičiuota, kad mūsų šalyje reikės sulaukti 2070 metų, kol išsilygins vyrų ir moterų pensijos. Dar kitas klausimas, kurį minėjo kolega, vėlgi susijęs su Lisabona. Asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimas. Na, ko gero, nereikėtų daug tikėtis iš šio dosie. Taryboje, ko gero, e, neturėtume tikėtis didelių pokyčių šiuo klausimu. Na, aš vis tiek vilties neprarandu ir tikiuosi, kad pavyks kažką e, padaryti. Ir Tikiuosi, kad taryboje bus skiriamas e, pakankamas dėmesys, e, didesnis dėmesys šiems klausimams. Taigi, jeigu reikės, galite kreiptis į mūsų paramos šiais klausimais. Na, o dabar žodis ministrui atsakymams. Dėkuoju Jums už visus, visas Jūsų pastabas ir klausimas. Taip, aš suprantu, kad e, jūs taip pat esate nepatenkintos su tuo, kad e, pažanga yra nepakankama. Čia viskas yra aišku, ta, man tokia situacija tikrai netinka. Bet e, pirmininkaujanti šalis per 180 dienų dėja ne viską gali padaryti, ypač kai problemos yra įsisenėjusios, bet mes pasistengsime. Taigi dabar komentuodamas konkrečias temas, konkrečius klausimus, uh, apie kuriuos kalbėjote. Direktyva dėl asmeninių profesinio gyvenimo pusiausvėros. Taryba da, ne vieną kartą jau yra pasakęs, kad reikia gerinti profesinio asmeninių gyvenimo pusiausvėrą ir savo pirmininkavimo metu mums teks garbė pradėti dėrybas dėl tik to pasiūlymo ir mes esame pasiruošę. Da, de pradėti tas dėrybas. Jau kitą savaitę vyks neformalus e, ministrų susitikimas, kuriame mes e, aptarsime asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausviros klausimą. Ir kartu diskusijos prasidėjęs techninių lygmenių dėl e, direktyv, pasiūlyto direktyvos projekto. Jūs sakėte, kad uh, mūsų, kad ambicijos nėra pakankamos. Uh, Bet visuomet reikia siekti daugiau, manau, kad tam, kad galima būtų surasti kažkur aukso vidurį. Toliau. Vaiko priežiūros atostogų direktyva, čia mes manome, mes galėsime kažką padaryti. Be abejo, e, pirmininkantė šalis stengsis suderinti skirtingas valstybių narių nuomonės. A, Bet nepamirškime, kad nacional, kai kurie nacionaliniai parlamentai da, e, yra susirūpinę dėl subsidiarumo principo. Bet aš tikiuosi, kad šiuo klausimu mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Stambulo konvencija. Be abejo, mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas parengė pranešimą šiuo klausimu. Ir mes manome, kad tas pranešimas taps svarbių indėlių į mūsų diskusijas taryboje. Mes e, stengsimės informuoti Europos parlamentą apie tai, kaip vyksta dėrybos, e, vis, e, apie visus dėrybų etapus. Ir rugsėjo, rugsėjo, atsiprašau, rudenį turėtų įvykti jau pirmieji susitikimai. Toliau jūs klausite apie skaitinį darbo atvarkę ir moterų dalyvavimą joje. Be abejo, skaitminis sektorius e, sparčiai auga, jame kuriame daug naujų darbo vietų ir mes žinome, kad dėja šiame sektoriuje moteriams nėra pakankamai atstovaujama visais ligmenimis. Deja, nėra skaitmeninio sprendimo, kurio galima būtų spręsti šią problemą. Kaip ir su visais kitais lyčių lygybės aspektais. Sprendimo turėsime ieškoti ir tai gali užtrukti. Užtruks, kol pamatysime konkrečius rezultatus. Ir čia da, o, moterų segregacijos klausimas yra labai aktuolus. Ir tarybos išvadose dėl Pekino konvencijos mes kalbėsime apie geresnius moterų informacinių technologijų įgūdžius. Ir dar vienas dalykas, apie kurį jūs kalbėjote, Malta pirmininkavimo metu stengiasi iš tikrųjų ta, e, įveikti valstybių narių e, taikomą blokavimą, bet jei valstybės narės nepakeis savo pozicijos, vargu ar mes galėsime ką nors e, padaryti. Ir Tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir aš kalbu apie moterų dalyvavimą įmonių valdybose. Ačiū ministrė. Matau, kad kolegė Kaslovskajovska nori sureaguoti jūsų e, atsakymus. Atsiprašau, pirmininkė, kad vėl paprašiau žodžio. Norėčiau sugrįžti prie tos skaitmeninės prarajos. Tai yra naujai į darbo tvarkę įtrauktas klausimas. Norėčiau dabar keletą įdomių faktinių duomenų paminėti. Dabar yra taip, kad nedaug moterų dirba vadovaujamosi pozicijose, vadovaujamosi pozicijose, tačiau ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad moteris netaip drąsiai ir noriai naudojasi e, skaitmeninio pasaulio teikiamais privalumais, pavyzdžiui, kad ir kreditinėmis kortelėmis ar internetu internetu tam tikrose srityse. Atotrukis šioje srityje yra maždaug 15 procentų e, ir jis nuolat ir netgi labai smarkiai didėja. Mes visi žinome, kad ateitis bus skaitmeninė, jūs Estijoje tikrai puikiai tai žinote. Norėčiau prašyti pirmininkaujančios Estijos galbūt labiau pasidomėti e, atotrukių valstybėse narėse būtent šioje srityje. Jūs, e, Estai, daug labiau naudojatės e, skaitmeniniais sprendimais e, ES palyginus su kitomis valstybėmis narėmis. Taigi galbūt galėtumėte kažką ir čia padaryti ES lygių. Ačiū. Gal galėtumėte ministrė atsakyti. Taip, atotrukis tarp lyčių gebėjimų, kompetencijų e, srityje yra svarbus klausimas, ypatingai technologijų naudojimo srityje, kaip kad jūs minėjote. Taip, situacija skiriasi valstybėse narėse skirtingose ir e, matome, kad e, moterų ne tik tai dalyvavimas darbo rinkoje, bet ir naudojant e, technologijas yra mažesnis. Estija tiek švietimo, tiek e, su užimtumo, tiek švietimo srities, tiek su už, užimtumo tarnybomis dirbo siekdama įgalinti moteris ir skaitmeninėje srityje. Mes be jokios abejonės vyrų moterų apmokėjimo e, skirtumus, atotrukį, taip pat ir e, skaitmeninius klausimus nagrinėdami įtrauksime ypatingai, ypatingai kalbėdami ir apie Pekino platformą. Klausimų atrodo daugiau nebus. Dėkojame gerbiamam ministrui apsilankimą mūsų komitete, dėkojame už prioritetų e, pristatymą dėl moterų teisų ir lyčių lygybės. Taigi norėtume padėkoti dabar visokiojo pasiekmės e, jūsų pirmininkavimo metu ir lauksime konkrečių rezultatų. Dėkoju. Yeah. <laughs> Colleagues, we continue our mm, meeting. Kolegos, tęsame darbą. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra ES 2018 m. finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai šiandien turėtume e, nagrinėti parengtą nuomonės projektą. Šios nuomonės autorė yra Barbara Matera, bet e, šį dokumentą šiandien mums pristatys ponia Kozlovska Rajevska. Prašau. E, Madam Čer, e, in fact, Barbara. Dėkuoju, pirmininkė. Barbara negalėjo šiandien atvykti, paliko man savo užrašus jį. Paprasčiausiai perskaitysiu. Užrašai yra gerai surašyti, taigi gerai yra išklausyti, ką mano apie tai pranešėja. 2018 metais moterų teisų ir lyčių lygybės komitetas sutelks savo uh, dėmesį į ilgalaikius tikslus. Pirmiausia, užtikrinti pakankamą finansavimą Dafnės tikslams. Tai čia būtų lyčių lygybių teisų ir, ir kitos program. Taip pat svarbiausia yra dėmesį skirti skaitmeniniais ryčiai bei technologijoms. Reikia didinti moterų aktyvesnį dalyvavimą mokslinėje srityje, kur e, lyčių lygybės skirtumai labai akivaizdus. Be šių tikslų dar reikia Reikia taip pat e, dirbti su e, moterims, moters e, klasmams skirtas biudžeto eilutėmis. Lyčių aspektas turi būti integruotas į visus biudžeto aspektus. Taip pat reikia pasirenkti ir kitai finansiniai perspektyvai ir numatyti atskirą biudžeto eilutę Dafnės tikslams. Na ir galiausiai du svarbus dalykai Pirmiausia, ES programos ir fondai, tokie kaip, pavyzdžiui, Horizontas 2020 bei Europos socialinis fondas, e, turėtų skirti e, pakankamai e, dėmesio moterų verslumui bei paskoloms. Moterų žmogžudyščių bei smurto prieš moteris klausimai turėtų būti įtraukti į prie prioritetinių ir reikėtų sinergijos principų pasinaudoti lėšą skirtančią. Aš manau, kad tokių e, tikslų įtraukimas į rezoliuciją labai svarbus. E, aš tikiuosi, kad pranešėjas ponas Nilsen atsižvelgs į mūsų e, prioritetus. Dėkoju. Thank you. Dėkoju. Komentarų nebus daugiau, kiek matau. Taigi dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Dėkoju. Rūpiučio 25 diena yra galutinė data pakeitimams teikti. Tai būtų tiek. Na, o dabar e, pereisime prie balsavimo. Bet balsavimas yra numatytas pusė vienuoliktos. Taigi dabar padarysime pertraukėlį iki pusės vienuoliktos. Dėkuoju.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 Afghanistan. And um, Colleagues, we continue our... Gerbėjai kolegos, siūlau tęsti mūsų darbą ir šeštasis darbo atvarkės punktas yra moterų ekonominis įgalinimas Europos Sąjungos privačiajame ir viešajame sektoriuose. Ar galite balsuoti? Mūsų pranešė yra Anna Head. Tuomet perėsime prie balsavimo. Okay. Kompromis. Devintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 79 pakeitimas. Iš kelių dalių pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečioji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, sako pirmininkė. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už. Pasitikrinkime gerai. Balsuojame dėl 80 pakeitimo antrosios dalies. Prašau balsuoti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau trečioji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Taigi balsuojame dabar elektroniniu būdu. Is... Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau užimtumo komiteto antrasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta antroji dalis, kas už, ne, Atsiprašau, nereikia balsuoti. Taigi, dešimtasis kompromisas toliau, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Uh, uh, uh. Ah. Uh, amendment 110, uh, second part. Taiwan. Antroji dalis. Kas už? 110. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reikėtų pasitikrinti. Prašom. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas dvyliktas, trečioji dalis, pirmoji dalis, atsiprašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, dar kartą, šimtas dvyliktas, antroji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečioji dalis. Pasitikrinti reikia dėl antrosios dalies. 112 pakeitimo antroji dalis tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atrodo patvirtinta. Patvirtinta. Ample 23. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 32. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Atmesta. Ample 33. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ample 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 13 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Du šimtai dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. 99. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 104. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 106. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 107 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ample 14 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 113, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji 113 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Baigiame balsuoti. Atmesta. 118 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime 118. Pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta. 207. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 211 Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 132. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 15. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Pasitikrinti reikia. Gerai. 15. Tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. MPL 3, sako pirmininkė. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šešioliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinti reikia? Gerai, pradedame tikrinti dėl 17. Baigiame. Patvirtinta. Šimtas trisdešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Gerai, reikia pasitikrinti, tikriname, pradedame balsuoti. Dėl 130. Baigiame. Atmesta. 131 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reikia pasitikrinti. Dėl 131 pradedame. Baigiame. Atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 137 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ample 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 20, Ample 20, pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsavimas kartu vien, nuo šimt... Ne. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 144. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 173, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 175, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 184, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 187, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 193 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 146 kas už, kas prieš, kas susilaiko at, patvirtinta. 147 už, prieš, susilaiko atmesta. 148 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 149. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reikia pasitikrinti dėl 149. Baigiame. Atmesta. 152. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 159. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 159. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 171 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti šio pakeitimo, pradedame, baigiame. Patvirtinta. 172 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinkime. 24 kompromisas, pradedame balsuoti, baigiame. Patvirtinta. 103, e, 103 patvirtintas. 204, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Du šimtai penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti dėl 205. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 206 pakeitimas ir MPL 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 25 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 94 dalimis pirma dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ample 16, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 192. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 31. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. MPL 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 33 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 178. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 179. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti 179. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. De, 219 dalimis pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Reikia pasitikrinti dėl trečiosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šimtas aštuoniasdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 181. Kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Atmesta. 182. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Taip reikia pasitikrinti dėl 182, pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Ample 19, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti. Dėl trečiosios dalies pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ample 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 197, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 137 dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti. Prašau, baigiam. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atrodo, rezultatas tas pats, bet reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 142. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 143. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Reikia pasitikrinti. Tikriname. Baigiame. Atmesta. 145 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 100, 222 e, dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis atkrinta. 223 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji 223 pakeitimo dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 224 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Konstatuojamosios dalys 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19, 32 pakeitimas, atsiprašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti, prašau, pradedame tikrinti ir baigiame. Patvirtinta. NPA. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Pirmas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. MPLD. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 38, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 41, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 25, kas už, kas prieš. Dvidešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pradedame tikrinti, nes reikia patikrinti dėl 25. Baigiame. Atmesta. Ample E. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl MPE. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. MPF. Žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 27. Kas už, prieš, susilaiko atmesta, 29 už prieš susilaiko atmesta, 30 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, 31 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, 34 kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta. Reikia pasitikrinti dėl 34 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Labai atsiprašau, čia aš suklydau, sako pirmininkė. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 62 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 63, pradedame tikrinti ir baigiame. Atmesta. 60. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 67, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Keturisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trisdešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trisdešimt devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 39. Pradedame balsuoti, baigiame. Atmesta. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penkiasdešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinta. Toliau įtraukos pir... antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš, Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. O dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta sveikinu pranešėją. Geras rezultatas. Ana, ar norėtumėte pasisakyti, prašau. Eh, Aš Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie tokio rezultato. Tai yra labai svarbus pranešimas. Jame daug nuostatų susijusių su vyrų ir moterų lygybė. Ačiū sekretoriatui, Stefanija Rik. Ypatingai jie labai daug dirbo ir labai susitelkė, kad šis darbas būtų atliktas. Ir pabaigai norėčiau visiems palinkėti puikių atostogų. Toliau kalbėtoje neįsijungusi mikrofono. Yeah, sorry, yeah. Sorry. Now we are going to the uh, uh, second point on the agenda. Labai atsiprašau, dabar pereikime prie antro mūsų programos klausimo. Tai yra pagrindinės teisės integruojant Romus. Mūsų nuomonės pranešėja ponė Bjork. Balsuosime. 18 pakeitimas. Ne. 14 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Patikrinkime. 14 pakeitimo antra dalis. Balsuojame dėl to. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 15 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Pradedamas balsavimas, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 19 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 20 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 21 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. 24 kas už, prieš susilaikė priimta. 26 kas už, prieš susilaikė priimta. 28 pirmo dalis, kas už, prieš susilaikė priimta prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trisdešimtas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36, šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 39 kas už, prieš susilaikę priimta. 40 kas už, prieš susilaikę priimta. 41 kas už, prieš susilaikę priimta. 42 kas už, prieš susilaikę priimta. Pereikime prie konstatuojamųjų dalių. Pirmoj, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš Patikrinkime elektroniškai. Pirmas pakeitimas. Dėl konstatuojamų dalių pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Norite patikrinti, ar ne? Dėl antrojo balsuojame dabar, tai pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Devintas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečioji dalis, kas už. Gerai, sugrįšime dabar prie elektroninio balsavimo. Dėl pirmosios dalies balsuojame, dėl devinto pakeitimo pirmosios dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Galutinio balsavimo nebus. Dėkojame pranešėjai už pakeitimus. Kitas balsavimas bus dėl biudžeto, biudžeto procedūros. Pranešė Barbara Matera. FAM pirmas pakeitimas, kas už, tiksliau pirmoji dalis dabar iš dviejų dalių. Pirmo pakeitimo pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Baigiamas balsavimas. Atmesta. FAM antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. FAM 3, kas už, prieš, susilaikė, priimta. FAM 4 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis FAM pakeitimas. Turime iš penkių dalių šį pakeitimą. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime dėl trečiosios dalies elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ketvirta dalis. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Penkta dalis kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Fam šeštas pakeitimas. Pirma dalis, kas už? prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirta dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Penkta dalis kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. FAM 7 kas už, prieš susilaikę priimta. FAM 8 pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Antra dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 9 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 10, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 11, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 12, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 13, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. FAM 14, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Žodinis pakeitimas numeris vienas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Sveikiname pranešėją. The... Kitas darbo atvarkės punktas, devintasis punktas, komandiruoti į Lenkiją 2017 e, metais. Jei niekas e, neprieštaravė, tuomet laikysime, kad e, šios komandiruotės ataskaita yra patvirtinta. Kitas mūsų posėdis vyks rugsėjo ketvirtą dieną po pietų. Daugiau Kitų klausimų mūsų darbo tvarkėje nėra. Visiems dėkoju už dalyvavimą šiame posėdėje. Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems malonios vasaros ir pasimatysime rugsėje. O dabar kreipiuosi į koordinatorius. Prašau Jūsų pasilikti, nes po kelių minučių prasidės koordinatorių posėdis. Dėkoju.